išdalytas e, e, praėjusio posėdžio protokolas. Jei niekas neturi pastabų, tai tada galim protokolą tvirtinti. Pirmasis darbo tvarkės popietinės dalies e,